Πριν περάσουμε στην ψηφοφορία, έχω να σας κάνω δύο ανακοινώσεις. Prieš pereinant prie balsavimo norėčiau išsakyti du pranešimus. Pirmas, 47 rašytin, rašytinis pareiškimas e, su, surinko daugiau nei paprastoji dauguma reikalauja balsų. E, todėl bus taikomas atitinkamas straipsnis ir šis e, pareiškimas bus perduotas adresatams. Taip pat jis bus paskelbtas e, darbo, e, tai yra posėdžio protokole. Ir dabar žodį suteikiu šio pareiškimo autoriui, ponui Milano. Grazie, signor Presidente. Ringrazio i colleghi Arsenis, Patraoneves e Romeva Dėkuoju kolegoms, nebesrome Vairoeda ir kitiems už ir jų padėjėjams, kurie įnešė svarbu indėlį rengiant šią iniciatyvą. Žvejyba mums visiems yra mm, naudinga, 50 procentų e, proteinų gauname iš e, valgydami žuvį, taip pat daug žmonių užtikrina darbo vietas dirbdami šioje srityje, todėl reikia elgtis atsakingai tiek žvėjų, tiek vartotojų atžvilgių. Diskusijos dėl bendrosios žvinkystės politikos reformos turi būti grindžiamos priemonėmis, kurias įgyvendinus ES galėtų tausoti išteklius ir vykdyti e, ne tik į vidų nukreiptą politiką, reikia parengti atitinkamą e, jūrų strategiją, siekiant tinkamai išnaudoti turimus išteklius, e, juos atkurti, pasirašant tinkamus susitarimus su trečiosiamis šalimis, išsaugant biologinę įvairovę, užtikrinant tausią žvejybą bei mūsų ekonomikos ir žvejų interesus. Ačiū ponai Milanai. Noriu Jums pranešti, kad 25 e,